Possiamo iniziare, buonasera, buonasera. Geros popietės visiems, Gal, turbūt galime pradėti jau posėdžiui. Man labai gaila, kad kolega Guerrieri negali dalyvauti, jisai e, susilaužė koją, aš e, paskambinau ir jūsų vardu jam palikėjau geriausios kloties ir, ir sveikimo. E, Darbos varkės projektas jau buvo išplatintas birželio 7 dieną turime pabandyti surenkti koordinatorių posėdį apie 17.30 šiandien, o tai reiškia, kad e, jeigu mums nepavyks to padaryti šiandien, tai e, reikės e, Davido Martino pranešimą perkelti į rytojaus dieną. E, dabar remiantis EPP prašymu, e, nuomonė dėl Europos semestro galėtų būti aptarta rytoj iš ryto. Ir galėtume tai padaryti tarp balsavimo ir sustikimo su e, tarybos pirmininku Giori. Jeigu e, nėra prieštaravimų, tai tuomet galime taip ir elgtis. Toliau dėl e, pranešėjų paskirimo. EPP paskyrė poną Tarkovskį pranešėjų e, dėl Europos semestro. Socialistų grupė paskyrė poną Guerriero pranešėjų dėl 70 straipsnio peržiūros. Socialistai taip pat paskyrė Zobohatą pranešėją e, dėl nuomonės e, e, Teisės reikalų komitetui. Aldė paskyrė pona Ilčev pranešėjų. Turbūt tariama Ilčev, sako pirmininkas. Dėl uh, pranešimų savo iniciatyvą per plenarinius posėdžius. Jeigu nėra prieštaravimų, tuomet e, viskas lieka taip. Kaip jūs žinote, parlamento ir šio komiteto delegacija buvo nuvykusi į Lenkiją 24 ir 6 gegužės. E, tai buvo nedidelė delegacija, joje dalyvavo be manęs ponas Guerriero, Zita Gurmai ir e, Andrew Duff. Prie mūsų prisijungia taip pat ponas Čakovski, e, nors e, jisai oficialiai nepriklauso delegacijai. Susitikome Lenkijoje su užsienio reikalų ministru, su e, ponu Sikorskiu, taip pat viceministru užsienio reikalų atsakingu už teisinius klausimus, ponu Špunar, su ponia Gražina Bernatovič, kuri yra valstybės sekretorė Europos reikalams, ir su ponu Dovgelevič, valstybės sekretoriumi atsakingu už Europos reikalus. Lenkijos vyriausybė pateikė informaciją apie savo prioritetus. Jos prioritetai yra ekonominis valdymas ir užtikrinimas ekonomikos saugimo. Taip pat buvo uh, kalbama apie tai, jog bus tengiamas užbaigti Kroatijos e, stojimą bei ES bei tęsti darybas su kitomis valstybėmis e, kandidatėmis. Toliau dėl klausimų, kurie susijęs su mūsų komitetu, Lenkijos vyriausybė didelį dėmesį skyrė E, skaidrumo registrui, prisijungimui prie Europos žmogaus teisų konvencijos, taip pat e, rinkimų reformijai bei e, piliečių iniciatyvos įgyvendinimui. Susitikome taip pat su Senato ir Seimo atstovais ir čia, šiame kontekste kalbėjom ypač apie Kozako reikalus. Taip pat turiu pasakyti, kad Lenkija dabar rengia savo naują rinkimų įstatymą ir kalbėjom taip pat šitą temą nes Lenkijoje vyksta dabar diskusija šiame kontekste apie įvairius dalyvavimo rinkimuose būdus, balsavimą paštu arba telematinį balsavimą. Taip pat kalbėjom apie konstitucinius klausimus. Profesorius Žeplinski, kuris yra e, Konstitucinio teismo pirmininkas, e, susitiko su mumis ir diskusija su juo buvo labai e, įdomi, turininga ir užsitęsi netgi ilgiau negu numatyta. Mes kalbėjom apie prisijungimą ES prie e, žmogaus teisų konvencijos ir kalbėjom apie e, sąsajas tarp Luksemburgo ir Strasbūro e, teismų šiame kontekste ir taip pat susitikome su vienos aukštosios mokyklos civitas kolegijos e, studentais. Ir kaip kad vyksta tokio formato susitikimuose, mes e, susitikome su pilietinės visuomenės atstovais, kurie užsima Europos klausimais ir paskui viskas baigėsi spaudos konferencija. Norėčiau taip pat e, pasiūlyti, nes to prašė ponas Žakovskis, kad būtų nustatytas e, terminas e, pakeitimų pakeit, pateikimams jo prašymui, tai yra Liepos 20, pirmadienis iki 12 valandos, o tai reikštų, jog mes galėsime balsuoti šio pranešimo Liepos 11 ir Liepos 12 dienomis. Dabar žodis kolegai DAF. Um, Pone pirmininkė, aš manau, kad mes dar nesulaukėme šio pranešimo projekto. Tad nežinau, kaip bus įmanoma pateikti jam pakeitimus iki kito pirmadienio. Na, pabandyti visada galima, aišku. bet pratimas bus tikrai nelengvas tai padaryti. Sekretariatas man sako, jog šis pranešimas buvo išplatintas laiku, tad pabandykime ir, ir, ir, ir matysim tuomet, ar įmanoma. Niekas uh, Taip sako, niekas nėra nepakeičiama išskyrus mirti. E. 22 kovo ir balandžio 18-19 bei kovo 23-4 dienų e, posėdžių protokolai patvirtinami, jeigu nėra prieštaravimų. Tuomet ketvirtas darbo tarkės punktas 13 ir 18 straipsnių dėl viceprezidentų rinkimo nuostatų išaiškinimas. Aš e, spalio 5 dieną buvau paskirtas pranešėjų ir šito klausimu mes užsiimame, todėl kad to paprašė pirmininkas Buzė, kad siūsdamas mums e, rugsėjo 3 dieną laišką šito klausimu yra parengtas darbo dokumentas. Tas dokumentas buvo išplatintas, jūs jį turite ir atsižvelgdami į e, kolegos Vyland pasiūlymus. Ten išdėstėme tris e, aspektus. Dabar klausimas procedūrinių požiūrių yra toks, e, kadangi per Liepos mėnesio sesiją numatyta vicepirmininką rinkti, tai galbūt būtų tikslinga mums jau balsuoti dėl mūsų pozicijos šito klausimu. Todėl galime yra, įrašyti į pirmą ir antrą punktą. Aš paskui pakomentuosiu plačiau šitos dalykus. Man atrodo, kad e, šitie klausimai turi būti išspręsti anksčiau, iki e, būsimo balsavimo Strasbūrė dėl vicepirmininko, o Trečias klausimas, kurį paskui taip pat pakomentuosiu plačiau, atrodo šiek tiek e, komplikuotesnis ir galbūt galėtume tuomet dabar jo nenagrinėti, o išnagrinėti vėliau. Tad dabar mums reikėtų apsispręsti, kaip mes turime balsuoti, rinkdami vicepirmininką ir e, jeigu bus sutarimas tarp frakcijų dėl e, šios kandidatūros, tai turime nuspręsti, ar bendrų sutarimų turime įpatvirtinti, e, o neslaptų balsavimų, tai aš sakyčiau, kad taip. Nes yra numatyta, kad bendrų e, sutarimu galima patvirtinti. Ir e, kad tai galima daryti, kai kandidatų yra tiek pat, kiek vietų. Antras klausimas. Kas turi nuspręsti dėl balsavimo bendro sutarimu? Tai darbo tvarkos taisyklės sako, jog galima taip balsuoti, tačiau nesako, kad privaloma taip daryti. Reiškia, privalomumo nėra, bet galimybė yra. o kas priima sprendimą panaudoti būtent tokį balsavimo būdą, tai man atrodo, kad e, tai, kas vadovauja e, parlamentui, tai yra parlamento pirmininkas turi teisę tai daryti. Tai man atrodo, kad e, dėl šitų dalykų turime susitarti ir paskui nubalsuoti rytoj iš ryto. O trečias klausimas yra susijęs su balsavimo E, sąlygomis. Ponas Vilant mano, kad e, demokratinėje sistemoje turime išvengti įvairiausių nepagėdaujamų dalykų ir kad nebūtų e, geres, kad geresnėse sąlygose neatsidurtų tas ar kitas kandidatas, kad užtikrinta lygybė tarp jų būtų, buvo e, siūloma, kad e, galime e, pusę kandidatų minėti balsavimo biuletenyje. Tai yra rimtas klausimas, tačiau turime, todėl turime apie jį pagalvoti. Ir, tačiau galime skubiai nenagrinėti tą klausimą, atidėti jį vienesniam laikui. falsche Lampe gebrannt. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad kalbant apie procedūrą, turėtume jai pritarti dėl abiejų jūsų minėtų aspektų. Mes re renkame pavaduotojo, pirmininko pavaduotoje Liepos mėnesio sesijoje. E, tačiau aš manau, kad e, jūsų pirmasis klausimas dėl eilės tvarkos yra labai aiškus. Na, o antrasis klausimas, e, čia aš nesu tikras, ar neturėtume prie šio klausimo dar grįžti. Pagal 13 straipsnį yra reglamentuojami slapti rinkimai ir ten parašyta, kad jei um, kandidatai surenka tą patį balsų skaičių, tada yra sprendimas priimamas pritarimo būdu. Kas atsitiks, jei bus pagal 13 straipsnio pirmos dalies pirmąjį punktą, bus numatytas tik vienas kandidatas ir jei tada pats vyriausias, arba tiksliau pasakius, e, ilgiausiai kadencijoje esantis pirmininko pavaduotojas pasakys, kad jis nenori, kad balsavimas būtų slaptas. Manau, tokiu atveju, jeigu būtų toks pareiškimas, situacija būtų sudėtinga. Manau, kad dabar turėtume susitarti dėl balsavimo Liepos mėnesį, turėtume pritarti jūsų pateiktam pasiūlymui. Tačiau, kalbant apie tą trečiąjį klausimą, apie kurį tuoj pasisakysiu, taigi būtent kalbant apie tą trečiąjį klausimą, turėtume sutarti, kuriais atvejais turėtų e, vykti slapti rinkimai nes darbo tvarkos taisyklėse 13 straipsnėje yra kalbama apie slaptą balsavimą. Mes e, turėtume aiškiai numatyti, kas gali būti išimtiniai atvejai, ypač tuo atveju, jei e, galima ir labai neaiški situacija. E, Manau, kad būtent šiuo konkrečiu atveju renkant pirmininko pavaduotoją galbūt jokius neiškumų nekils, tačiau ateityje turime šį klausimą aptarti dar kartą. Antrasis klausimas. Jūs kalbėjote apie savo darbo dokumento antro punkto antrą dalį. Viena vertus, e, čia yra rašoma, kad kandidatams turėtų būti pritariama balsų dauguma. Tiek pirmininko pavaduotojo, tiek vestoriaus atveju galima atiduoti tik vieną balsą. Šiuo atveju e, kai kurios nuostatos tarsi prieštarauja viena kitai ir manau, kad mes rytoj turėsime aptarti šį dalyką. S ir D frakcija vadovaujasi jūsų minėtomis nuostatomis. Uh, Aš manau, kad galbūt e, socialistų ir demokratų frakcija turėtų dar kartą e, interpretuoti darbo tvarkos taisyklės, kad mes vienodai sutartume. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Nematau pakeltų rankų, tačiau turime nuspręsti, kolega Vilant pritarė trečio klausimo išbraukimui, man atrodo, kad e, ne visiškai gal sutarėme tik dėl antrojo klausimo. Tai yra klausimas, kurį aš e, bandžiau išspręsti siūlydamas vienintelę kandidatūrą ir tuomet e, asamblėjos pirmininkas, momento pirmininkas gali nuspręsti dėl balsavimo bendrų pritarimu ir tuomet nebus naudojamas slaptas balsavimas. Uh, tačiau nesupratau gerai e, pono Vylant, nes jisai sako, kad laikinai palikime taip. Ir, ir, ir, ir tuomet Liepos mėnesį balsuosime bendru pritarimu, tačiau e, jeigu renkam vieną e, kandidatą, tai, e, kaip suprantu, jisai nepritarė tam, kad būtų balsuojama e, bendru pritarimu, bet gal aš netaip supratau. Aš manau, kad turėtų būti toks sprendimas, kuris leistų taikyti tiek bendro pritarimo procedūrą, tiek slapto balsavimo procedūrą. Manau, kad e, kalbant apie konkretų atvejį turėtume taikyti ne per daug bendras taisyklės. Jei, pavyzdžiui, kandidatų skaičius būtų toks pat, tuomet būtų galima balsuoti pritarimo būdu. E, jei 40 e, frakcijos narių nepareikalaus kitokios procedūros. Aš tiesiog e, siūlyčiau apriboti šią procedūrą, numatant jai aiškius rėmus. Taigi būtų įtvirtintas e, priklausomai nuo situacijos. Aš sakau, kad kuomet kandidatų skaičius yra, tačiau toks atvejis yra ne vienas, bet imkim dabar paprastą pavyzdį. Vienas kandidatas į vieną postą Tai tokiu atveju aš manau, kad turime balsuoti bendru pritarimu ir nusprendžia, kad taip reikia balsuoti parlamento pirmininkas, o antraip galim balsuoti kitaip. Galbūt aš nelabai aiškiai pasakiau anksčiau. Tad per būsimą balsavimą, jeigu mano nuomonė bus patvirtinta, taip ir bus. E, parlamento pirmininkas nuspręs, kad e, reikia bals, kad, kad bus balsuojama arba bendru pritarimu, arba kitaip. Aš manau, kad jisai nuspręs būtent, kad bus balsuojama bendru pritarimu. Ir tuomet aš siūlau išbraukti trečią punktą ir tuomet situacija būtų aiški. Kolega Daf. Um, well, Na, sutinku, kad trečiojo punkto galėtume ir atsisakyti bet pritariu ir kolegai Vilansui. Nes mes turėtume per nelik daug veiksmų laisvės pirmininkui nesuteikti čia. Ir jam tiesiog galėtumėm veiksmų laisvę susiaurinami supaprastinti užduoti. Norėčiau pasakyti štai, kad Liepa ko gero jau yra tas laikas – kai gali atsitikti būtent tokia situacija, kai į vieną vietą bus vienas kandidatas. Ir tas faktas, kai kandidatūra yra tik viena į laisvą vietą, yra gana kontroversiškas dalykas. Gali nutikti taip, jog bus E, nuspręsta susilaikyti balsuojant, kai vyks slaptas balsavimas. Tai yra tokia padėtis, kuri gali susiklostyti Liepos mėnesį. Aš manyčiau, kad nereikėtų balsuoti bendrų sutarimų arba plojimais, pažodžiu verčiant. Nes tai būtų nelabai aiški situacija. Plojimai siūlyčiau vienai kandidatūrai vieną vietą nepritarti, nes jeigu Jeigu interpretuotume šią taisyklę būtent taip, tai manyčiau, kad situacija nebūtų gera. E Dėkuoju, kolegai Daf. Čia taip pat norėčiau viską patikslinti ir noriu, kad mano atsakymas atitiktų e, e, komiteto nuomonėje. 13 straipsnis sako, jog pirmininkas ir vicepirmininkas yra renkami slaptų balsavimo ir kad uh, ir taip toliau. Tačiau, kuomet kandidatų yra daugiau negu vietų, tuomet, kan, kuomet kandidatų skaičius yra toks pat, kiek, toks pat kaip vietų skaičius, tuomet jie gali būti renkami plojimais arba bendru sutarimu. Šituo atveju, pasak darbo taisyklių, gali būti daroma būtent taip. Tačiau šiuo atveju specifika yra ta, kad nėra e, trijų ar keturių e, kandidatų, o tik tai vienas. Ir tuomet yra ta galimybė panaudoti rinkimą bendru pritarimu. Tad man atrodo, kad Mes e, sunkiai galim pasakyti, kad negalime eiti šituo keliu ir balsuoti e, bendru pritarimu, kai yra vienas kandidatas viena vieta. Tačiau antras klausimas yra toks, kas nusprendžia, kaip bus balsuojama. Kad, kas nuspręs, kad būtent taip bus balsuojama. Tai man atrodo, kad e, taisyklė yra ta, kad tam sprendžia parlamento pirmininkas. Aš manau, kad, matau, kad Vyland vėl pakėlė e, ranką. Prašom. Pirmininkė, dar kartą norėčiau išaiškinti. Dabar Liepos mėnesiui mes visiškai pritarėme jūsų pasiūlymui. E, tačiau tiek aš, tiek kolega DAF norėtų, kad kalbant apie trečiąjį klausimą e, ir grįžtant prie antro punkto antros dalies, turėtume pasvarstyti, Ar nebūtų protinga susitarti dėl nuostatos, kuriais atvejais parlamento pirmininkas negalėtų priimti sprendimo savo nuožiūrą? Pats pagrindinis principas yra slap slapto balsavimo principas, tačiau, aišku, esama ir išimčių, neturime laikytis įsikandę tos nuostatos, kad būtinai vienodas kandidatų skaičius į laisvų vietų skaičių, tačiau turėtume numatyti tuos atvejus, kuriais atvejais e, pirmininkas negali priimti sprendimo e, taikyti slaptą balsavimą. Manau, kad turėtume numatyti labai griežtas taisyklės.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 ir atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad, kad ir kaip paradoksaliai atrodytų, tačiau mano supratimu slapto balsavimo galimybė kai kuriais įsivaizduojamais atvejais, apie kuriuos kalbėjo Andrew, galbūt net vieno kandidato atveju tas slaptas balsavimas gali būti daug svarbesnis nei balsuojant dėl keleto kandidatų. Aš nekartą buvau kandidatas, dalyvauju visose rinkimuose ir buvo sunku kandidatuoti tuo met, kai žinojau, kad buvo ir kitų kandidatų. Manau, kad pritarimas plojant kartais nėra toks svarbus kaip slaptas balsavimo. Balsavimas. Ir aš e, iš savo patirties galiu pasakyti, kad kartais slapto balsavimo rezultatai gali būti visiškai kitokie nei e, pritarimo kandidatūrai plojant rezultatai. Manau, kad e, turėtume numatyti aiškias taisyklės, taikytinas e, parlamento pirmininkui ir aiškius apribojimus. Eh, Taigi yra e, e, apriboti pirmininko veikimo laisvę čia ir trečiasis punktas, turbūt buvo paliestas kolego Vylant. Man atrodo, kad e, Šitas klausimas, mes, šitas klausimas bus pateiktas balsavimui ir tuomet e, matom, kad išsikras, išsikristalizuoja tam tikros e, pozicijos ir tuomet galėsime balsuoti e, e, taip ar, ar, ar kitaip. Tačiau e, mūsų komitetas gali įsipareigoti, kad e, pirmininko vaidmo šitame kontekste bus e, keičiamas ateityje balsuojant Na, o dabar penktas klausimas. E, darbo tvarkos taisyklių 50-51 straipsnių išaiškinimas svarstant asociacijų susitarimus, iš kurių dauguma susijęs su prekybos susitarimais. Nematau kolegos Martin salėje. Tad e, Tuomet pereinam prie kito darbo tvarkės klausimo, šeštojo, o paskui, jeigu kolega Martin ateis, tuomet galėsim grįžti prie e, penktojo darbo tvarkės punkto. Jeigu pritarėte, tuomet periname prie šešto darbo tvarkės punkto, reglamento 1049 2001 metų dėl galimybės visuomeniai susipažinti su Europos parlamento tarybos ir komisijos dokumentais dalinis keitimas. Nuomonės e, e, autorė ponė Jettemeki, kaip tik jai suteikiu žodį. Kiitoksia puheenjohtaja. Ajattelin käyttää nyt suomen kieltä. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą ir pristatysiu Jums e, savo pranešimo tekstą, siekdama aptarti su Jumis šią temą kartu. Kalbant apie esmę. Daug buvo kalbėta ir Mūsų komitetas balsavo praėjusiais metais lapkričio mėnesį dėl galimybės visuomenė susipažinti su institucijų dokumentais, o po balsavimo iš tikrųjų Libė komitetas turėjo veikti aktyviau. Tačiau šis komitetas nenumatė jokios datos e, numatytos pakeitimams teikti, todėl dabar kol kas mes e, turime palaukti ir ne dėl savo kalties. Komisija pateikė techninio pobūdžio pakeitimus, e, kitaip tariant, reglamento naują redakciją. Kovo mėnesį tai techninio pobūdžio pakeitimai, nes ta prieiga nepraplečiama, Tačiau akcentuojama tai, kad naujos institucijos ir tarnybos turėtų būti įtrauktos į reglamento taikymo sritį. Aš kalbu apie įvairius organus, institucijas, įstaigas, kurios patenka į reglamento taikymo sritį remiantis Lisabono sutartimi. Anksčiau to nebuvo. Komisijos pasiūlyme dabar akcentuojama tai, kad turi būti pakeistas tik šis konkretus aspektas. Ir viskas. Kalbant apie pačią Lisabono sutartį, reglamento taikymo sritis buvo išplėsta, steigimo sutartyje e, yra numatyta, kad komisija, e, parlamentas ir taryba turi steigti stengtis suteikti prieigą visuomeniai prie dokumentų. Pagal 15 straipsnį yra numatyta, kad visos pilietės ir visos, visi piliečiai turi turėti galimybę susipažinti su institucijų dokumentais, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parengti elektroninę formą ar popierinę formą. O kalbant apie Europos Teisingumo teismą, apie Europos Centrinį banką, Europos Investicinį banką, šios institucijos likščiau teikia dokumentus susijusius su techniniais administraciniais aspektais. 2002 metais komisija pateikė savo pirminį pasiūlymą, tačiau nuo to laiko jau daug vandens nutekėjo, daug įvykių nutiko ir likščiol nėra e, sutarta dėl teisėkuros rezoliucijos. Mes norėtume, kad komisija ir taryba sutartų tiksliau pasakius, norėjome, kad komisija ir taryba susitartų pirmojo svarstymo metu, tačiau taip neįvyko, tai šis sumanimas sužlugo. Dabar daug ką turime pradėti nuo pradžių, todėl kad e, pirmykštis mūsų renktas pranešimas jau neaktualus. Mes kreipėmės į komisiją prašydami naujo pasiūlymą, tačiau likščiau šio pasiūlymo nesulaukėme. Aš manau, matau, kad komisijos atstovas šiandien čia gal galėtų išaiškinti mums, kodėl vis dar neturime komisijos pasiūlymo. Yra teigiama, kad taryba nepritartų išplėstai galimybė susipažinti su institucijų dokumentais. Aš pasidomėjau šio klausimu ir turiu pasakyti, kad nesulaukiau jokio atsakymo iš tarybos. Arba tiesiog man nebuvo norima atsakyti. Komisija kalba apie tarybą, apie tai, kad taryboje yra įvairiausių nusistatymų, aišku, taip gali būti. Tačiau, jei bandysime įsivaizduoti, koks yra tarybos balsas, ir jei, aišku, komisija apeliuoja į tarybą, o taryba į komisiją, tai, na, nieko nebežinome. Dabar e, susitiksime su ponu Cepkovičiu ir, Cepkovičiumi ir paprašysime jo parengti naują pasiūlymo redakciją. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Mūsų komitetas turėtų per jūs, pone pirmininkė, kreiptis į Libę komitetą, į šio komiteto pirmininką Lopes Aguilar, prašydamas, kad Libe pradėtų šios temos nagrinėjimą savo komitete. Tada ir mes galėsime imtis tam tikrų veiksmų. Aš manau, kad neturėtume dėlisti Ir kalbant apie techninio pobūdžio aspektus, manau, kad neturėtume susijęti naujo pasiūlymo su pirmykščiu komisijos pasiūlymu. Mes kalbame tik apie um, tai, kad E, ta pirmykštė nuostata yra išplečiama, suteikiant tą platesnę teisę susipažinti su institucijų dokumentais. Tačiau vis dėlto kol kas nieko dar neįvyko ir tai yra dėl Libė komiteto kalties. Gal jūs, ponė pirmininkė, galėtumėte kreiptis į Piliečių laisvių komitetą prašydamas, kad jie imti, imtųsi kai kurių veiksmų. O dabar man labai bus įdomi kolegių ir kolegų nuomonė. No, rileggevo la prima parte. Aš skaičiau 15 straipsnio pirmąją dalį. Ten sakoma, jog siekiant užtikrinti tinkamą valdymą, e, turi būti užtikrinama pilietinė visuomenė institucijoms ir kitoms e, sąjungos struktūroms e, sąlygas, kad būtų veikiama skaidriai. Ir čia neapsiribojama klasikinėmis institucijomis, čia kalbama apie daugiau įvairių struktūrų. Gurmai. Ačiū pirmininkė. Gaila, kad Enrique Gerero negali dalyvauti posėdėje, nes jis susilaužė koją ir jo nuomonės dėja šiandien neišgirsime. Komisija pateikė naują siūlymą keičianti reglamentą 2004 metų. E, ten yra kalbama apie prieigą prie ES institucijų dokumentų ir galimybės visuomenės su jais susipažinti. Inte jūri komitetai jį rengia e, ir, ir peticijų komitetas rengia nuomonę šiais klausimais. Kol kas pirmo svarsimo metu sutarimo nebuvo pasiekta, pranešės ponas Kašman, AFKO komiteto vardu, e, ponia Jachtenmakį rengė pranešimą. Įsiūloma pakeisti reglamento tam tikrus aspektus 2001 metų reglamente, pateikiant naują siūlymą siūloma priimti šį reglamentą 1049-2001 metų, taip, kad jis, bu, jį pakeisti taip, kad jis būtų priderintas prie Lisabono sutarties. Komisija siūlo nekeisti reglamento, nes tai yra susiję tik su techniniais pataisimais, kurie yra būtini tam, kad būtų galima jį priderinti prie juridinio pagrindo kuris yra reikalingas pristatant prie Lisabono sutarties, nes 15 straipsnėje e, nėra kol kas šito numatyta. 15 straipsnėje dėl ES veikimo sutarties. E, nežinia, reikia parlamentui siekti sutarimo pirmojo svarstymo metu, tačiau turime prisiminti štai ką. Turime siūlymą e, ir nieko pirmojo svarsimo metu nebuvo pasiekta. Libe komiteto pranešėjas Kašmanas nesutinka su tuo, kad buvo pateikti du skirtingi pasiūlymai reformuoti reglamentą 1049-2001 metų ir tas kitas siūlymas, kurie pateikti tuo pat metu. Tad ponas Kašmanas siūlo prašyti pateikti trečią dokumentą, apimanti ir vieną, ir kitą dabartinius siūlymus. Tačiau to, ką žinai, pavyks pasiekti. Taigi išvada yra tokia, turime sulaukę dviejų siūlymų tam pačiam reglamentui ir dėl trečiojo pasiūlymo Libe komitete dar yra deriamasi. Antrasis pasiūlymas yra toks. AFKO komitete reikia nuspręsti, kad e, AFKO, Libe komitetas parengtų nuomonę ir paskui būtų galima priimti sprendimą dėl reglamento 1041 2001 metų dėl 15 straipsnio dėl ES veikimo starties. Tuomet e, komisijos atstovams suteiksiu žodį visų pirma ponui Legrand. Dėkoju pirmininkė. Noriu padėkoti ponė Jaltenmakė už labai konstruktyvų požiūrį, kurio jį laikėsi. E, atlikdama šią užduotį, o užduotis buvo tikrai nelengva, nes dirbama jau vos ne nuo praėjusių rinkimų prie šio klausimo. Manau, kad dabar turėtume kalbėti aiškiai ir sakyti aiškiai, ką mes šiandien bandome nuveikti. Turime du skirtingus dokumentus ant savo stalo. Turime tai, ką mes vadiname Minimi peržiūros dokumentą, nes e, ir čia tuomet užduotis tampa šiek tiek paprastesnė, nes atsižvelgiama iš karto į Lisabono sutarties įsigaliojimų nuostatas. Nes Lisabono sutartis, kaip žinia, išplėtė atvirumo principo taikymą ir galimybę susipažinti su visų institucijų ir organų ES dokumentais. Ir čia yra tam tikras nesuderinimas tarp teisės aktų ir tos e, išplė, galimybės, išplėstos galimybės susipažinti su dokumentais. Ir šiuo atveju mes kalbame apie principą, kuris turėtų būti taikomas ne tik šiam teisės aktui, nes mes kalbame apie tai, kad ES studijos turi būti perkeltos į teisę. Komisija turi daryti viską, kad taip įvyktų, nes piliečiai turi teisę pagal Lisabono sutartį mm, įgyja teisę susipažinti su ES institucijų dokumentais ir ta teisė turi būti gyvendama praktikoje. Tačiau tam reikia priimti teisės aktą, kuris leistų šitą reglamentui būti pataisytam taip, kad tas galimybė būtų numatyta. Klausimas yra toks. Ar ši teisė turi būti išplėsta ar ne, nes dabar turime įvertinti visus įvairiausius aspektus susijusius su įvairiais aspektais, susipažįstant su dokumentais. Ir mes turime žinoti, kad šis sprendimas turės nedelsiamų pasiekmių. Europos komisija nesistengia išvengti konstruktyvos diskusijos šiuo klausimu. Tiesiog stengiamėsi išsiaiškinti, kokie elementai turi būti įvertinti pagal jų svarbą ir kiek nuosek... ir, ir atžvelgime tai, kad būtina užtikrinti nuoseklumą, kad piliečiai žinotų, kad gali naudotis teisė, kuri yra numatyta jiems Lisabonos sutartyje. Tikimės, kad taryba ir parlamentas išgirs šiuos balsus ir žengs reikiamą logišką žingsnį. 2008 metai. Galbūt tas buvo kitas pasiūlymas. Čia mes kalbame apie vieną ar dvi institucijas. Ir taryboje, ir parlamente vyksta nauji procesai. Komisija pateikė siūlymą, dalyvavo intensyviame darbe, į kurį įsitraukė patys įvairiausi, taip pat ir parlamento komitetai, įvairios tarybos darbo grupės. Dabar komisija reikia pamatyti ir suprasti, koks iš tikrųjų čia yra susiklostęs kontekstas. Nes komisija galbūt turėtų peržiūrėti klausimus susijusius su procesais vykstančiais parlamente ir taryboje. Bet mes, tai yra Europos komisija, mes nežinome, kokia šiuo klausimu susiklosčius yra nauda Europos parlamente. E, jeigu būtų. Mes, mes sulaukime daugiau negu 90 pakeitimų. Tačiau didelė pakeitimų dalis, kurie buvo parengti, nebūtinai kalbėjo apie pačią galimybę, platesnį galimybę susipažinti su institucijų dokumentais buvo minimi ir kiti dalykai, kurie buvo nukrypę nuo esmės to dokumento. O mes norime sulaukti reikiamų atsakymų iškilusius klausimus. Tad Europos komisija nesistengia slėptis ar vengti bendradarbiavimo su taryba ir parlamentu. Europos Komisija stengiasi dirbti konstruktyviai ir tikisi, kad Europos parlamentas pateiks aiškę savo poziciją, kad į ją Europos komisija galėtų reaguoti. Gegužės 28 dieną komisaras Šefkovičius buvo sustikęs su pranešėjų ir kitais e, šiuo klausimu besidomenčiais asmenėmis ir buvo sutarta dėl to, kad atsiras reikiamas dokumentas, kuris galėtų suteikti pagrindo tolesniam darbui. Ir paskui, aišku, galėtume jau pereiti prie klausimų esmės. Bet jau svarbiausia, kaip sakiau, yra susitelkti prie reglamento, paties reglamento svarbiausiųjų aspektų. Ir tuomet galėsime pabandyti eiti toliau. Dėkui, ponė pirmininkė. E ehm, Kolega Daf, paprašau žodžio. Aš pritariu komisijai. Eh, manau, kad turėtų būti labai eh, nuvilintis dalykas būti komisijos nariu ar atstovu turint omenyje tas aplinkybės, kad parlamentas neveikia. Aš prisimenu, kad praėjusios parlamento kadencijos pabaigoje, kai komitetas balsavo dėl nuomonės ir mūsų nuomonė buvo gan kritiška dėl ataskaitos Mes, mes siekėme ją keisti. Kalbėdami apie e, teisę susipažinti su institucijų dokumentais visuomeniai. Mano atsiminimai nėra tokie aiškus, nes visa tai vyko gan seniai. Aš mm, manau, kad šį klausimą būtų galima iškelti pirmininkų sueigoje. O turėtume kalbėti ir apie kitas nuostatas, apie kitus reglamentus, kurie turi būti išdėstyti nauja redakcija dėl to, kad įsigaliojo Lisabono sutartis. Manau, kad turėtume veikti kaip galima greičiau. Se non ci sono altri che chiedono la parola, direi che eh, tutto sommato la proposta della relatrice pranešėjos pasiūlymas yra kreiptis į Lybę komiteto pirmininką, kad Lybė komitetas užsiimtų šito klausimu. Ir, ir kadangi praeita diskusija nesibaigė ir dėl jos nėra e, konsensuso, tai e, tuomet reikėtų laisvai pagalvoti apie 15 straipsnį ir e, diskusijoje galėtų būti rastas sprendimas. Mes parašysim tą e, laišką ir aš kelsiu šitą klausimą taip pat pirmininkų suveigoje, kuomet e, ateis laikas. Pone Jatimekį, galbūt norite dar pakomentuoti kažką? Ja kiitoksia, että tällä... Ačiū. Taip. Noriu padėkoti už jūsų pasirengimą išsiųsti laišką Libė komitetai. Aš tikiuosi, kad visi techniniai aspektai bus aptarti ir išaiškinti ir vadovausimės tuo mini pasiūlymu. O kalbant apie um, kolegos DAF mintį, jūs gerai prisimenate tuos laikus. Tada buvo mėtomas įvairiausiais kaltinimais, tuo tarpu mes kalbame apie visuomenės teisę, kita vertus kalbame apie institucijų teisės ir tai yra du skirtingi dalykai, kurių neturime painioti. Tačiau būtų gerai, jei šis išdėstymas nauja redakcija pagaliau prasidėtų. Ir mes tikimės, kad komisija pateiks peržiūrėtą pasiūlymą ir mes galėsime užtikrinti skaidrumą ir kitose ES institucijose ir organuose. Man atrodo, kad visi sutarėme dėl šio klausimo ir tuomet taip ir darysime. Na, o dabar, kadangi kolega Martin prisijungė prie mūsų, siūlau grįžti prie penkto darbo tvarkės punkto, tai yra darbo tvarkos taisyklių 50 ir 51 straipsnių išaiškinimas svarstant asociacijų susitarimus, iš kurių dauguma susijęs su prekybos susitarimais. Kovo 15 dieną mūsų komiteto posėdėje mes nusprendėme kolegą Martiną paskirti pranešėjų šio klausimu. Buvo gautas e, prašymas iš e, Vidal Moreira, tarptautinės prekybos pirmininko prašymas šito klausimu. Tai dabar norėčiau suteikti žodį kolegai Martin, kad jisai e, pristatytų parengtą darbo dokumentą šito klausimu. Dėkui, ponė pirmininkė, ir atleiskite, kad nebuvau čia, kai pradėtas buvo nagrinėti mano turimas klausimas. Tiesiog daug reikalų teko bėgti šiandien. Ponas Morėjas, Tarptautinės prekybos komiteto pirmininkas, pateikims klausimą dėl interpretavimo, dėl 51 taisyklės interpretacijos, dėl tarptautinių sutarčių. E, ir aš norėčiau pasakyti, kad aš esu pilna teisis to komiteto narys, dirbu šiame komitete ir manau, kad e, svarbu žinoti, koks yra kontekstas kur, ir, ir žinoti, kokia yra atmosfera tame komitete. Uh, buvo pasiekta nemenkai, buvo pasirašyta daug asociacijos sustarimų ir, ir kitokio pabudžio sustarimų su Merkosūru, su Centrinės Amerikos šalimis, su Andų bendryje ir e, egzistuoja daug tų susitarimų. Ir todėl reikia taikyti platesnę politiką. 51 taisyklė numato galimybę renkti bendrus komitetų posėdžius kai du ar trys komitetai rengia, du ar daugiau komitetų rengia e, vieną pranešimą ir vyksta vienas balsavimas dėl jo. Aš manyčiau, kad dėl kompetencijos čia gali iškilti tam tikrų e, neaiškumų. Komitetas norėtų priminti 51 pakeistą taisyklę. Taisyklės nesenas pakeitimas neturi įtakos dabartiniai interpretacijai reikia interpretacijoje buvo patikslinta, kada reikia remtis 51 taisykle. Ji turi būti taikoma tada, kai kalbam apie svarbiausius prekybos elementus. Šio interpretavimo pavadinime yra pasakyta, kad 50 taisyklė nebūtų interpretuojama dėl bendrų komiteto posėdžio. AFKO komitetas pateikė 51-osios taisyklės interpretavimą ir komitetų bendri posėdžiai nebūtų e, rengiami tada, kai, reik, kai reikalinga bendro pritarimo procedūra. Ir tuomet negalima renkti vieno balsavimo, kai atsakingas yra tik vienas komitetas. Mes pasiūlėme interpretaciją 51 taisykliai, pagal kurią susiję komitetai gali rengti posėdžius ir nėra pagrindo netaikyti 51 taisyklės. Šis klausimas yra ypatingai svarbus ir mes e, turime pripažinti, kad jis rūpi visiems komitetams. Inte komitetas e, turėtų remtis numatytais kriterijais ir išsiaiškinti, kiek ta interpretacija plačiai turi būti taikoma. Ir Aš manyčiau, kad 51 taisyklė turėtų būti taikoma e, negalutinėme e, e svarstym, pranešimo svarstymo etape, o sutarčių tarptautinių svarstymo etape, o iki bendro sprendimų priimimo procedūros. Jeigu mes e, pakeitėme reglamentą ir atskyrėme 50 ir 51 straipsnį E, čia kalba sukasi apie tarptautinės sutartys ir tai yra tipiniai atvejai, mano nuomonė. Tai kolega Kelmi paprašė žodžio, prašom. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pareikšti savo nuomonę mūsų dominančių klausimų. Ačiū pranešėjui ponui Martinui už jo įdomų darbo dokumentą. Klausimas, kuris yra iškeltas Vinko Morėjo, yra labai svarbus, ypač atsižvelgiant į įvykius e, šiais pastaraisiais mėnesiais nuo po Lisabono starties įsigaliojimo. Taigi mūsų komitetas dabar turi progą atsižvelgti į tuos nesenus pasikeitimus ir laikas pabandyti uh, išsiaiškinti kai kuriuos dalykus ypač susijusių su Lisabono sutarties taikymo tam tikrais aspektais. Europos parlamentas sulaukė naujų įgaliojimų, naujų galių, naujos atsakomybės, taip pat ir kalbant apie tarptautinių susitarimų tvirtinimą pagal 28 e, minėtos sutarties straipsnį. Septintajame priede Europos parlamento taisyklėse kur apibrėžiamos kompetencijų sritis įvairių komitetų sudarančių mūsų parlamentą. Ir septintame priedė, sako kalbėtoje, yra pasakyta, kad tarptautinės priekybos komitetui yra suteikiama kompetencija klausimais susijusiais su priekybos politikos apibrėžimu ir įgyvendinimu ir su išorės santykių apibrėžimu ir gyvendimu. Taigi, atsižvelgiant į naują institucinių peizažą, matome, kad Europos parlamento prerogatyvos išsiplėtė. Dabar turima redakcija septinto priedo, kur kalbam apie, Europo, apie inta, inta komiteto kompetenciją, mano supratimu, yra tokia, kaip mes ir supratome. Inta komitetas turėtų būti laikomas kompetentingu, e, patvirtinant tarptautinius susitarimus, kai tenka patvirtinti kai kurių priekybos subjektų susitarimus. Aš e, norėčiau pasakyti, kad aš ir mano kolegos pritarė pono Martino parengtoms dokumento nuostatoms, nes tas dokumentas leis mums padėti sklandžiau taikyti 51 straipsnį e, susijusiu su tarptautiniu sutarčių tvirtinimu arba jų atmetimu. Man atrodo, kad yra akivaizdu, kad jeigu tarptautinė sutarime yra e, tarptautinės prekybos kažkokių aspektų, tai tuomet INTA komitetas turėtų būti laikomas kompetentingu ir būti įtrauktas į procedūrą, kaip tai yra numatyta 51 taisyklėje. Turėtų būti galima tada renkti bendrus posėdžius ir bendrai dalyvauti balsavime. Mes prieš keletą savaičių balsavome, man atrodo, gegužės 27 dieną šiuo klausimu E, Pone pirmininkė, viename iš jūsų pranešimų beje ir buvo siūloma nauja 51 straipsnio redakcija. Ten buvo siūlyma be kita ko bendrai balsuoti ir bendrus posėdžius įrengti ir tai turėtų būti įmanoma tada, kai klausimas yra neatsiejamai susijęs su daugelio komitetų e, kompetencijos sritimi. E, šis kazinį pranešimas buvo priimtas patvirtintas, tačiau dar nebuvo dėl jo balsuota plenarinėje sesijoje. Tai turėtų įvykti birželio mėnesį. Tad man atrodo, kad e, turėtų būti visiškai įmanoma mąstyti, jog būtų logiška pirmiausia balsuoti dėl kazinį pranešimo plenarinėje sesijoje. Tai būtų 51 taisyklės savotiška nauja redakcija, o tik tada galėtume pareikšti savo nuomonę dėl darbinio dokumento vienų ar kitų nuostatų, kurias siūlo kolega Martin savo dokumente. Maničiau, kad turėtume atidėti balsavimą dėl pono Martino pateikto dokumento. Manau, kad e, atsižvelgiant visus šiuos elementus ir į pageidavimus, kuriuos išreiškė ponas Moreira, kuris savo dokumente iškelia daugelį klausimų, manyčiau, kad būtų naudinga mūsų parlamentui ir konstitucinių reikalų komitetui pasiskirti savo laiko ir iš naujo dar kartą peržiūrėti, kaip sekasi taikyti Lisabono sutartį jau pusantrų metų. Galbūt reikėtų įvertinti iš naujo vienas ar kitas kompetencijos rytis, kurios tenka atskiriams parlamento komitetams. Na ir apibendrintama norėčiau pasakyti, kad mes norėtume, jog balsavimas būtų atidėtas, kad rytoj AFKO komitete nebalsuotume dėl šio dokumento. Tuo būdu mes turėtume laiko, jeigu būtų manoma, kad tai yra naudinga, būtų galima tiesiog pasiskirti laiko diskusijoms, diskutuoti iš naujo, šį beitą įvertinti, performuluoti e, ir iš naujo aptarti vairių komitetų kompetencijos rytis. Ačiū kolegai Martinui už atliktą darbą ir mes, norėčiau pasakyti, esame pasiruošę tęsti diskusijas. Dėkuoju. Iš tiesą pasakius, čia nėra prieštaraujama dėl turinio, tačiau dėl metodo. Tai yra prašoma, kad pirmiausiai būtų balsuojama dėl mūsų pranešimo dėl 51 straipsnio per uh, Liepos mėnesio sesiją. Dabar uh, kolega Daf. Think with respect. Aš nevertinčiau šio pranešimo kaip labai svarbaus pranešimo, galbūt kaip gana įdomaus ar gana svarbaus pranešimo kategorijai priskinčiau. Gal ponas Martinas galėtų pasakyti, kuriais atvejais, kuri institucija galėtų turėti susijusio komiteto kompetencijas? Ar kiti komitetai siektų įsikišti į INTA komiteto prerogatyvas. Galbūt AFET, uh, užsienio reikalų komitetas ar uh, koks nors kitas komitetas? tiesiog norėčiau įsivaizduoti, kaip praktikoje veiktų ši procedūra. Pirmiausia, tai labai e, gyvas e, klausimas, nes jei atvirai, e, aš manau, kad pirmiausia, užsienio reikalų komitetas turėtų nagrinėti e, šios e, prekybos sustarimus. Ir aišku, tai būtų nauji iššūkiai tų pranešimų priskyrimas įvairiems komitetams. E, mes galime labai skirtingai interpretuoti 51 straipsnį ir kalbėti apie bendrą procedūrą. Pavyzdžiui, Andų susitarimas, kuriame dalyvauja ir Peru, ir Kolumbija. Uh, Ir čia yra ir užsienio santykių savybių, todėl šis susitarimas vertinamas kaip asociacijos susitarimas, e, kuriam taikomos e, taisyklės, pagal kurias AFET nagrinėja e, šios susitarimus. Tuo tarpu mes galime rengti, negalime rengti nieko daugiau, tik nuomonę dėl susitarimo. Prieš Lisaboną šis klausimas nebuvo toks svarbus, tačiau po Lisabonos laikotarpiu 51 taisyklės taikymas tampa esminiu. Asmeniškai aš neman, nemanau, kad reikia būtinai balsuoti dėl 51 straipsnio interpretavimo minisesijoje birželio mėnesį, tačiau neprieštarausiu, jei tai bus padaryta. Jeigu niekas daugiau nenori pateikti komentarų, tai tuomet e, rytoj galėsime turime apsispręsti, ar rytoj turime balsuoti šito klausimu, e, ar nukesime vėlesniam laikui. Aš kaip pranešėjas dėl 50 taisyklės norėčiau, e, kad e, nukeltume turasniam laikui, nes turime dar nuspręsti dėl teisinio pagrindo. Atrodo, kad Martinas pritarė tam Tai dėkojame ponui Martin už jo e, pristatymą ir poniai Liugrip ir ponui Daf taip pat už pasisakymus yra dar kitas darbo tvarkės punktas, septintas. Čia taip pat ponas Martin turi pasisakyti dėl pasiūlymą dėl Europos parlamento reglamento dėl išsamių parlamento naudojimosi tyrimo teisę reglamentuojančių nuostatų ir dėl Europos parlamento tarybos ir komisijos sprendimo 9567 e, panaikinimą. Ponas Martinas 2009 metais buvo skirtas e, pranešėjų. Prašome. Atleiskit Aš e, turiu dalyvauti ir kitame posėdyje ir galvojau, kad šis darbo atvarkės klausimas bus aptartas rytoj ryte. Gaila, nes e, šis klausimas yra labai svarbus. Manęs jau laukia. I'm, I'm really Tikrai atleiskit, kad taip įvyko. I should, I... Aš Andriu turiu pasakyti, kad e, Škotijos sekretorius dalyvaus tame posėdėje ir aš tikrai turiu ten dalyvauti taip pat. Right, exactly. I, I, I Dar kartą atsiprašau. Intervento, prego. Kolega, prašau, žodžio prašom. Um, Agniu. Noriu paklausti, ar rytoj ryte būtų galima kreiptis į poną Martiną ir kuriuo metu jis būtų pasirengęs. Nes mes balsuosime 9 valandą, ar ne taip? L'ipotesi di un rinvio a domani right. mattina. Tad yra siūloma atidėti rytojus rytui, pono Martin. Uh, pranešimą dėl tyrimo e, komisijų, nes e, turint omenyje, kad e, diskusijos gali būti ilgos, mes buvom numatę šiandien koordinatorių posėdį ir galėtume tuomet rytoj apie po 9 valandų perkelti Martino klausimą. Mes e, bandėm išlošti daugiau laiko, taip perdėliodami darbo tarkės punktus. Bet e, kol kas dar klonavimas žmonių nėra realybė, todėl ponas Martinas negali būti vėliausiai vietose iš karto. Tad e, rytoj 9 val. nagrinėsim tą klausimą, nes praktiškai visą darbo tvarkę jau peržiūrėjome. peržiūrėjome ir komiteto posėdis galėtų būti baigtas, o rytoj pradame darbą 9 valandą. Ne 10 valandą, o 9 rytoj pradedame darbą. O dabar koordinatorių posėdis. Facciamo allora una pausa e se... Tuomet padarysime pertrauką. Man atrodo, kad e, visi e, kiti koordinatoriai čia dalyvauja. Ar Ar Mendes yra, tik nematau. Galbūt pavyks jį rasti.